į pranešimą. Na, o dabar 131 straipsnis, supaprastinta, supaprastinta procedūra, pono Nikulėsku pranešimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Pranešimas patvirtintas. Ponios Tain pranešimas dėl registruotų partnerysčių turtinių pasiekmių. Balsuojame. Vardinis balsavimas. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Šis pranešimas patvirtintas. Kitas ponios Tain pranešimas Taip pat dėl sutoktinių turto teisinio režimo. Balsuojame, ar visi pabalsavo. Baigėme balsuoti. Šis pranešimas taip pat priimtas. Ir galiausiai pono Kramer pranešimas dėl Europos transporto technologijų strategijos siekiant tvaraus Europos mobilumo ateityje skatinimo. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavo? Pone Lyze, jūs labai sportiškas, ar pabalsavote? Taip. Baigėme balsuoti. Pranešimas patvirtintas. Dėkoju. Toliau. Ponios Antonesku pranešimas. Pranešėjas ką tik pasirodė. Pone Krameris, sveikinu, jūsų pranešimas buvo patvirtintas. Manau, jūs užstrigote lifte sako pirmininkas. Taigi dabar pereiname prie balsavimo dėl ponios Antonesku pranešimų. Teisė turėti advokatą vyksta baudžiamajam procesui ir teisė susisiekti po sulaikymo. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame dėl atitinkamai pakeisto pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau teisėkuros rezoliucijos projektas, balsuojame vardiniu balsavimu, prašom. Ar visi pabalsavo, balsavimą baigime. Priimta, sveikiname ponę Antonesku. Toliau kolegos Sančias Presedo Pranešimas dėl kredito sutarčių, dėl gyvenamosios paskirties nusavybės. Blokais balsuojame. 117 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tokiu būdu antrasis blokas, tai yra numeris nuo 1 iki 16, atkrenta. Balsuojame atitinkamai, dėl atitinkamai pakeisto pranešimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pone Sančias prisėdo. Jūs prašėte žodžio prieš balsuojant dėl teisėkūros rezoliucijos. Prašom. Tra, sí, tras los trílogos, el único punto pendiente de consenso es una cuestión técnica. Vienintelis likęs klausimas yra techninis dėl perkelimo parlamento pasiūlymas, buvo aiškiai išdėstytas. Mes e, pasiešiname su pranešėjais ir norėtume taikyti 57 taisyklę antrą dalį ir atidėti balsavimą dėl e, teisėkuros rezoliucijos projekto tam, kad galėtume, kai gal, kaip galima greičiau, visus techninius dalykus išspręsti. Taigi pranešėjas paprašė pagal 57 straipsnio antrąją pastraipą nukelti balsavimą. Kas už Prašom pakelti rankas. Kas prieš? Kas susilaikė? Taigi, perkeliame balsavimą, galutinį balsavimą dėl teisėkuros rezoliucijos. Toliau kolegijas Makatai pranešimas dėl prekybos vertimiais popieriais ir manipuliavimo rinko. Antrasis pakeitimas. Dvi dalys. Kas pritarė pirmajai daliai? Prašom pakelti rankas. Kas prieš? susilaikė, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. Antrasis blokas atkrenta, todėl balsuojame dėl atitinkamai pakeisto pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta teisėkuros rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigime balsuoti. Priimta. Sveikiname ponę Makafį. Toliau kolegos Grubarčik pranešimas dėl 2187 2005 metų tarybos reglamento pakeitimo dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose. Pirmasis, nuo pirmo iki trečiojo pakeitimą kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Atitinkamai pakeistas pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta vardinis balsavimas dėl rezoliucijos projekto. Balsuojame. Ar visi pabalsavo? Taip, todėl balsuoti baigėme. Priimta. Sveikiname poną Grubarčik. Toliau buvusio parlamento pirmininko, pono Buziko, Buzeko pranešimas dėl energijos vidaus rinkos. Trečiasis punktas, originalas, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavo? Trečias punktas priimtas. Keturioliktasis punktas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 27 atskiros dalys už pirmąją dalį. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Balsuojam. Baigėme balsuoti. Atmesta. 40. Paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 44. Originalas, originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 59. Atskiros dalys, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, sakyčiau, atmesta. Patikrinkime elektroniškai, balsuojame. 59 paragrafo antroji dalis. Baigėme balsuoti. Atmesta. 65. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 73. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Sveikiname kolega Buzek. Toliau kolegės Kleva Kekuš pranešimas dėl energijos vartojimo efektyvimo priemonių įgyvendinimo ir sanglaudos politikos. Devintasis punktas, trys dalys, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta trečioji, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta vienuoliktas, kas už, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19 punktas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25. Kas pritarė, kas ne, susilaikė, priimta. 55. Buvo gana vienareikšmiškas, sako pirmininkas. Taigi, 55 pirmoji dalis, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 57. Kas už pirmąją dalį? Prieš? Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Rezoliucija Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigime balsuoti. Priimta. Sveikiname ponę Klevą. Kolega Milana, jis norėjo pasisakyti prieš balsavimą. Prašau, kolega Milana, kur jūs esate, žodis jums. Solo per una eh, correzione tecnica, Presidente. Il rapporto... Techninė korekcija, pirmininkė. Pranešimas buvo parengtas anksčiau nei Liepos pirmą dieną. O nuo tos dienos Kroatija tapo nare, prieš tai buvo tik tai stojanti valstybė, reikėtų pataisyti tą vietą, ji dabar yra valstybė narė. Ačiū ponas Milano, mūsų reikiamas tarnybos mums patvirtino, kad visose kalbose tai bus pataisyta. Dagegen? Balsuojame ketvirtas punktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Siūlote patikrinti? Gerai, patikrinkime, balsuojame. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Nedidelė balsų persvara priimta. 23 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Tuomet balsuojame dėl viso rezoliucijos pasiūlymo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Sveikiname poną Milaną. Toliau kolegos Belangė pranešimas dėl veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžių Europos parlamente. Labai gerai, sako parlamento pirmininkas. Yra alternatyvus pasiūlymas, sako pirmininkas. arba puolimas, juokauja pirmininkas. Tačiau tai yra tik tai žodžių žaidimas, iš tikrųjų socialistai pateikė alternatyvų pasiūlymą. Ir balsuojame vardiniu balsavimu. Baigėme balsuoti. Pasiūlymas priimtas, sako pirmininkas. Taigi, socialistų pasiūlymas priimtas, kaip visada. O komiteto pasiūlymas tokiu būdu atmestas. Na ir gražiausias mūsų šios dienos pranešimas, kolegos Fox pranešimas dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje. Ir man jau buvo papasakota, kad ponas Fox jau pastatė už šio pranešimo sėkmę. Taigi, antrasis punktas Dvi dalys balsuojame dėl pirmosios dalies. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Antroji dalis – vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Penktasis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 prieš susilaikė. Turėtų būti ta pati dauguma, bet jeigu norite, galime patikrinti. Dar kartą balsuojame elektroniškai dėl 19.3 dalies. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Dvidešimt aštuntas. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 29. Vardinis balsavimas. Prašom. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. 31. Kas už? Prieš? susilaikė, priimta. 41 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kairysis flangas visiškai nekelia rankų, turbūt jau pavargo, sako pirmininkas tik šiandien, ne kaip visada. Taigi, antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. 56 originalas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 59 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 61 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Priimta. 64 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsavimą. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas. Prašom. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. Sveikiname kolegą Fox. Ponios ir ponai, dabar mums reikia priimti sprendimą dėl personalo. Trumpai pasakysiu, kolegos Berlingver skyrimas į steigiamą komitetą pagal sutarties dėl ES veikimo 255 straipsnį. Dabar matysite tik tai mėlyną lempelę savo balsavimo aparatuose, tačiau galite visuomet balsuoti už, prieš. Tai yra tik tai slaptas balsavimas ir nesimatys, kaip jūs balsavote. Taigi pagal 169 straipsnį dabar balsuojame dėl šio kolegos. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Kolega Berlingver yra išrinktas Sveikiname. Dabar toliau bus paaiškinimai dėl balsavimo. Posėdį toliau ves kolega Lasak.